Dabar turime šešias rezoliucijas. Baigėme diskusijas ir dabar perėsime prie balsavimo. Pirmiausia, rezoliucijos dėl Bangladešo, žmogaus teisės ir artėjantis rinkimai. Penkios frakcijos pateikė rezoliucijas. Aštuntasis, aštuntoji dalis originaliame tekste balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta devintoji dalis pirminis tekstas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmoji konstatuojamoji dalis. Ponas Tanukas pateikė žodinį pakeitimą, bet jo nėra, taigi balsuosime be žodinio pakeitimo dėl pirminio teksto, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, balsuojame varnių balsavimu. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Taip pat patvirtinta. Toliau Kataras, darbuotojų migrantų padėtis Katare. Bendra keturių frakcijų rezoliucija. Balsuokime dėl aštuntosios dalies, pirminėme tekste, kas už, prieš. Ne visai aišku, balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Taigi, B konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas. Iš karto balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. E konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas. Vėl iš karto balsuosime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. Patvirtinta. Ir dabar visa rezoliucija su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ir dabar periname prie rezoliucijos dėl teisingumo Bolivijoje, ypač Elodo Toaso ir Mario Tadičio bylos. Tai taip pat keturių frakcijų bendra rezoliucija. Pirmiausia, ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, taip pat atmesta. Pone Dekaiser, jos pakeitimas atsiprašau, ketvirto, iš ketvirtame straipsnė norėčiau išimti žodžius and take concrete measures and steps, imtis konkrečių priemonių ir veiksmų. Aš nemanau, kad išorės veiksmų tarnyba pati galėtų imtis konkrečių priemonių. Toks būtų mano žodinis pakeitimas. Einvinde. Ar būtų prieštaraujančių? Čia neturiu nei tokių galiojimų. Zwei, ja, sechs, acht, sechs, okay. Is that 40? No, no, but it's only 10% in the afternoon, so ah, there okay. is an offer position. Okay, das sind genügend ähm, Einwände. Wir haben bei dieser Panašu, kad nemažai prieštaraujančių. Balsuokime dėl pirminio teksto, dėl ketvir, nuo ketvirtosios dalies, kas balsuoja už pirminį tekstą. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi, po konstatuojamosios dalies A, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Po G konstatuojamosios dalies antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, taip pat atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Priimta. Taigi, kolegos, Šios sesijos protokolas bus pateiktas kitos sesijos metu patvirtinimui, jeigu nėra kitų klausimų. Tai rezoliucijas perdosime atitinkamoms institucijoms, kurios rezoliucijose nurodytos. Dėkoju visiems už darbą šią popietę ir linkiu geros kelionės namo, ponas Odi. Ar